Turiu trumpą pranešimą. Labai trumpas pranešimas. Pereisiu prie savo gimtosios kalbos. Pirmininkų suiga vienbalsiai patvirtino sprendimą dėl Sakarovo premijos. Tai yra labai svarbus sprendimas ir svarbiausias mūsų teikiamas apdovanojimas. Sakarovo premija yra teikiama penkiems arabų pavasario veikėjams. Dabar perskaitysiu jų pavardės. Po mirties premija skiriama Mohamed Boazizi iš Tuniso. Asma Mahfouz z Egiptu. Asmar Mahus iš Egipto. Ahmed Al-Zubair ir Ahmed Al-Sausi iš Libijos. Razan Zeitone ir Ali Fardat iš Sirijos. Ponios ir ponai, taip mes reiškiame savo paramą tam, kas vyksta mūsų kaiminystėje. Mūsų kaiminėme regione mes taip pat taip remiame pagrindinės vertybės, kurios yra propaguojamos ES, taip reiškiame solidarumą su arabų pasauliu ir reiškiame susižavėjimą ir pagerbėme tuos, kurie pakeitė padėtį mūsų kaiminėme regione. Ganzi. Grazie Presidente, vorrei portare all'attenzione di questo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau informuoti apie baisius potvinius, kurie nusibė Ligūriją ir Toskaną. Septyni žmonės žuvo, šešių pasigendama, šimtai žmonių prarado namus, taip pat sugriautos gatvės ir tiltai. Tiesiog norėjau jūs apie tai informuoti ir manau, parlamentas turėtų atsižvelgti į šią katastrofą ir suteikti finansavimo šiems nusiauptiems regionams. Dėkoju. Dabar siūlau perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuomės dėl pono Saitovo pranešimo dėl ombudsmeno 2010 metų ataskaitų. Paprastas balsavimas kas už, kas prieš, susilaikiusiai